įvairūs komitetai mm, kreipėsi e, dėl, e, dėl e, tarp institucinių dėrybų. Svetainėje, plenarnės sesijos svetainėje yra pateikiama informacija. Pagal 69 C straipsnio antrą paragrafą politinės frakcijos ir nariai gali e, kreiptis dėl balsavimo dėl dėrybų pradžios iki e, vasario 6 dienos vidurnakčio. Jeigu nebus jokių nors kreipimusi, tuomet komitetai galės pradėti e, dėrybas. Taip pat norėčiau informuoti, kad trečiadienį su pirmininku, tarybos pirmininku pasirašysiu aktą. E,